Good morning, ladies and gentlemen. Can we start our meeting for today? Labas rytas visiems. Ar galime jau pradėti posėdį? Taking your seats. Labai ačiū, susėskime į vietas, pradedu regi komiteto posėdį šiandienai. Ir prieš pradėdami darbą dar išklausykime vertėjų. Jie padarys pareiškimą dėl straiko. Prašau žodis jums. Thank you that he will speak after the vote, if that is okay with you. Okay. All right. Do we finish? Thank you very much. Now we can continue our meeting. Kągi galime tęsti šios dienos posėdį. Pirmiausia, pradėsime nuo darbo atvarkės tvirtinimo. Esate gavę posėdžio darbo atvarkę. Ar būtų pastabų, komentarų, pasiūlymų? Jeigu ne, Tuomet mes tvirtiname šios dienos posėdžio darbo atvarkę. Pirmininkės pranešimai. Pirmininkė ypatingų pranešimų neturi. Vienintelis dalykas yra informaciją apie komandiruotę į Vašingtoną ir Bostoną. Ponas Omarčiai pristatys um, informaciją apie šią komandiruotę po balsavimo, ne dabar. Taigi po balsavimo. O dabar galime pradėti balsavimą. Šiandien balsuosime dėl pranešimo ekonomikos augimo ir sanglaudos skatinimas es pasienio regionuose. Pranešėjas yra Bonas Hetman. Turėjome paskelbę 22 mm, gegužės kaip e, pakeitimų teikimo galutinį terminą. 137 pakeitimai buvo gauti, iš jų sudaryti 23 kompromisiniai pakeitimai, dėl jų dėrėjosi frakcijos, o dabar balsuosime dėl šių pakeitimų. Ponas Hetmanai, ar norėtumėt trumpai pristatyti pranešimą? Ne. Tuomet galime iš karto eiti prie balsavimų. Ir mes pradėsime nuo šeštojo kompromiso. Kas už? Kas prieš? Susilaikėm? priimta. Septintas kompromisas. Už, prieš, susilaikė, priimta. 31 pakeitimas. Už, prieš, susilaikė, priimta. Aštuntas kompromisas. Už, prieš, susilaikė, priimta. Devintas kompromisas. Už, prieš, susilaikė, priimta. 42 pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. 10 kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. 49 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. 11 kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. 57 pakeitimas už, prieš, susilaikė. Manau, kad atmesta, tačiau pasitikrinkime. Tikrinamės dėl 57 kompromiso. Balsuoti pradedame. Atsiprašau, sako pirmininkė, 57 kom... keitimo. Balsavimą pradedame. Stebuklingi žodžiai. Balsavimą baigiame. Priimta. Ačiū. Toliau tęsime balsavimą. 12 kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. 67 pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. 68 pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. Priimta. 69 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. 70 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. 13 kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. 14 kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. 81 pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. Norite pasitikrinti? Pasitikrinkime. Pakeitimas 81. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Priimta. 15 kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta Priimta. 87 pakeitimas už prieš susilaikę atmesta. 88 pakeitimas už prieš susilaikę atmesta. 89 pakeitimas už prieš susilaikę atmesta. 90 pakeitimas už prieš susilaikę atmesta atmesta. 16 kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. 96 pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. 17 kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. 102 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. 103 pakeitimas už, prieš, susilaikė. Atsiprašau, sako pirmininkė, kartu su žodiniu pakeitimu. Ar kas nors prieštarautų žodiniam pakeitimui? Ne, tuomet balsuosime dėl 103 pakeitimo kartu su žodiniu pakeitimu už, prieš, susilaikė, priimta. Aštuonioliktas kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. 107 pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. 108 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. 109 pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. 19 kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. 119 pakeitimas už, prieš, susilaikė, Atmesta. 120 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. 20 kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. 21 kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. 124 pakeitimas kartu su žodiniu pakeitimu. Ar kas nors prieštrato žodiniam pakeitimui? Ne. Tuomet balsuojame dėl 124 pakeitimo kartu su žodiniu pakeitimu už, prieš, susilaikę, priimta. 125 pakeitimas už, prieš, susilaikę, priimta. 126 pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. 22 kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. 23 kompromisas už, prieš susilaikė priimta. 133 pakeitimas už, prieš susilaikė priimta. 134 pakeitimas už, prieš susilaikė atmesta. 135 pakeitimas už, prieš susilaikė priimta. 136 pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. 137 pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. Pirmas pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. Antras pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. Trečias pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. Pirmas kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. Antras kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. Dešimtas pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. Trečias pake... kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. Ketvirtas kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. 16 pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. 17 pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. 18 pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. 5 kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. 21 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. Tuomet kult komiteto pasiūlymai. Kult 38 už prieš susilaikė atmesta. Kalt 4, kalt 40, kalt 1, kalt 3 atkrenta. Toliau kalt 29 už prieš susilaikė atmesta. Kalt 30 už prieš susilaikė atmesta. atkrenta, kalt 39 už, prieš, susilaikė, atmesta. Kalt 32 už, prieš, susilaikė, atmesta. Kalt 33 už, prieš, susilaikė, priimta. Kalt 20 už, prieš, susilaikė, at, priimta. Kalt 5 už, prieš, susilaikė, atmesta. Kalt 24 už, prieš, susilaikė, atmesta. Kalt 36 už, prieš, susilaikė, atmesta. Kalt 13 už, prieš, susilaikė, atmesta. Kalt 7 už, prieš, susilaikė, atmesta. O dabar balsuosime dėl viso pranešimo. Balsuojame elektroniškai, balsavimą pradedame. Balsavimą baigiame. Ir pranešimas patvirtintas. Sveikinimai ponui Hetman. Dabar Balsavimą baigiame. Ir tęsime darbo atvarkės nagrinėjimą. A few minutes to Uh, Tęsime darbo tvarkės nagrinėjimą. Kitas darbo tvarkės klausimas yra keistimasis nuomonėmis su uh, pana Aleksis Haricis. Graikijos Respublikos ekonomikos ir vystimosi mm, ministras pagal rotaciją. Uh, kalbėsime apie 2015 metų reglamento 1839 gyveninimą. Mūsų komitetas patvirtino pranešimą dėl konkrečių priemonių Graikijai pagal mm, minėtąjį reglamentą. Savo paskutinėme posėdėje mūsų pranešėjas yra ponas Arimonti, jis pristatė savo pranešimą. Uh, Ir mm, pranešimas bus aptariamas plenarinėje sesijoje rugsėjo mėnesį. Aptariant šį pranešimą, parlamento nariai mm, pageidavo surenkti keitimąsi nuomenėmis su ministru, kuris atsakingas už šį klausimą. Todėl labai dėkoju ponui ministrui atsakingam už Graikijos ekonomikos ir vystimasi, kad jis priemė mūsų kvietimą atvykti į komiteto posėdį. Tokiu būdu mes galėsime pasikeisti nuomonėmis su atitinkamai už šio reglamento įgyvenimą atsakingomis valdžios institucijomis, būtent, kad galėtumėm aptarti tai, kas mūsų pranešime buvo surašyta. Taigi dabar suteiksiu žodį ministrui, pirminiam jo žodžio, o po to pakviesiu parlamentarus užduoti uh, klausimus, išsakyti komentarus. Kaip įprasta, pradėsime nuo koordinatorių, po to turės galimybę užduoti klausimus kiti komiteto nariai. Taigi, ministrė, prašom žodis Jums. Καλημέρα σε όλες και όλους. Ε, να ευχαριστήσω καταρχάς. Ačiū. Pirmininkė, noriu padėkoti Jums visiems, Europos parlamentui, Regi komitetui ir um, pirmininkė ponė Mihailovai asmeniškai už šį kvietimą. Manau, kad šiandienos keitimasis nuomonėmis tikrai surinktas labai laiku, kadangi po kelių savaičių Graikija sėkmingai užbaigs um, koregavimo programos įgyvendinimą ir toliau jau vykdys pati savo politiką. Taigi bus atsakinga už savo vystimosi planavimą pagal atitinkamai savo raidą ir poreikius. Aišku, viskas priklausys mm, nuo susitarimų, kurie bus e, sudaryti ir, ir kurie yra sudaryti Panašu, kad Graikijos skola yra tikrai um, normali ilgalaikių laikotarpių bus įmanoma užtikrinti um, skolos uh, aptarnavimą. Taigi Graikijos ekonomika stabilizavosi, 2,4 procento yra BVP augimas šiais metais. Tai pirmą kartą per daug metų mes turime BVP augimą tai yra labai daug žadantis skaičiai, mes labai džiaugiamės tuo ir e, augimas tikrai yra didelis, ekonomikos tolesnis augimas, aišku, yra paremtas įvairiais elementais, pavyzdžiui, 30 procentų yra eksporto ir e, gamybos pramonė. 5 e, procentai išaugo palyginti su ankstesniais metais lygiai grečiai mes konstatuojame, kad nedarbas labai smarkiai sumažėjo. Dabar jis įsikė 20,1 e, procento, o prieš trejus metus e, šis rodiklis siekia 27 procentus. Lygiai taip pat greta tokių pozityvių pasikeitimų mūsų vyriausybė ėmėsi žingsnių, kad, kad suformuotų ir gyvendintų savo augimo politiką kuri, aišku, turi išsaugoti finansinį stabilumą, kurį valstybė užsitikrino dėka milžiniškų sudėtų aukų per pasaros keliarius metus ir dabar reikia skatinti investicijas, užtikrinti augimą stabilų ir garantuoti visas paslaugas piliečiams. Lygiai taip pat reikia galvoti apie darbo vietų, kokybiškų darbo vietų kūrimą. Na ir galiausiai, kas yra prioritetas mūsų vyriausybei, tai yra mes e, manau, sugebėsime, išspre, stengsime išspręsti um, diplomatinės problemas, galime pasidžiaugti tą, ką jau padarėme, pavyzdžiui, su um, Su buvusia Jugoslavijos Respublika, Makedonija mes e, susit, esame sudarę sutarimą, taip pat turime tarpusavio supratimo memorandumą ir tokiu būdu mes galime įveikti tikrai labai rimtą krizę, europinio ligmens krizę, kuri prasidėjo dar 2009 metais, dėl ko e, kilo klausimų tikrai dėl rim, ateities ir e, tuo galime pasidžiaugti. Tuomet ES galbūt nebuvo pasirengusi išspręsti tą problemą, nebuvo reikalingų priemonių, o dabar mes galime pasidžiaugti tuo, kad iš tikrųjų uh, turime sprendimą ir, ir tai labai svarbu galvojant apie ES sanglaudą, sanglaudą tarp valstybių narių, galvojant apie vystimosi politiką politikos finansavimą regioninių, lygmenių, regioninių valstybinių ir europinių lygmenių. Lygiai taip pat labai svarbu yra, aišku, tai, kas daroma nedarbo mažinimo srityje. Ir, mm, Aišku, kad e, nedarbas yra labai rimta problema, e, krizės tai dar labiau yra apsunkinta, paskatinta ir visose valstybėse tai matome infrastruktūrą buvo sudėtinga e, finansuoti ir krizės metu. Aišku, kad tie ištekliai e, buvo labai svarbus elementas. E, Graikija patyrė labai didžiulį, inve, didžiulį investicijų krizę per tą laikotarpį. Tiesiog mm, išseko visi ištekliai, nebuvo investicijų tiek viešojo, tiek privataus sektoriaus poreikiams tenkinti. Ir uh, Um, mūsų vyriausybė tiesiog per pasarosius trejus metus stengiasi padaryti viską, kas yra įmanoma, kaip sakant, kovoti su laiku, netgi dirbti sparčiau neįmanoma, kad būtų įmanoma tikrai išvengti, iš, iš, išbristi iš tos krizės ir, um, aišku, europinės investicijos, Europos ištekliai padėjo mums užtikrinti Graikijos ekonomikos palaikymą, tai ir, ir MVI, kad galėtų mm, išgyventi reikalingas buvo likvidumas ir buvo daug reformų įgyvendinta, kurios davė konkrečių rezultatų. Bendrai Graikija panaudojo 17-13 metų e, lėšas ir neišvaisėme, nepraradome nei vieną euro, viską, ką galėjome panaudoti. E, tikrai stengiamės panaudoti, kad 14-20 metų laikotarpiu visos programos galėtų būti gyvenintos ir Europos komisija patvirtina, kad tikrai tinkamai buvo pasisavintos visos lėšos, kurias mes galėjome panaudoti e, Taigi, vertinant kiek Europos lėšų yra panaudota pagal BVP vienam gyventojui, mes tikrai esame tarp pirmaujančių ir Junkerio planas mums labai pastarnavo. Labai svarbu, kad tokiu būdu buvo galima paremti Graikijos ekonomiką. Taigi galime pasidžiaugti uh, ta suteikta pagalba, ta parama besąlygiška, kuri buvo visuomet ir iš Europos komisijos, ir iš Europos parlamento pusės teikiama. Mes e, labai vertiname tą pagalbą ir, ir labai pripažįstame e, tuos rezultatus, kurių yra pasiekta. Dabar dėl to, kad, dėl ko buvo balsuota 2015 metais, tai yra finansavimas 100 procentų, tai buvo priemonės, uh, kurios lėmė mūsų sėkmę, būtent mes tokiu būdu sugebėjome ta, tuo laikotarpiu visiškai panaudoti lėšas ir vykdyti labai stambius viešojo sektoriaus darbus, objektus, pavyzdžiui, E, greitkelio įvairūs projektai buvo įgyvendinti ir 14-20 metų laikotarpių programos vykdomos. E, tokiu būdu mes turėjome galimybę labai sparčiai įgyvendinti įvairias programas, e, pasitelkiant štai tokį finansavimą. Ir čia kalbame ne apie kažkokius abstrakčius projektus ar kažkokius skaičius, tai tikrai konkrečios lėšos, kurios buvo skirtos viešojo sektoriaus kritinės svarbos projektams finansuoti, tai būtent ir leido sustiprinti mūsų ir užimtumo situaciją, tai yra sumažinti nedarbo lygį, kuris buvo nepaprastai aukštas prieš keliarius metus ir tai tikrai užtikrino mūsų valstybę valstybės sėkmę ir um, konkrečių rezultatų turime. Galiu pateikti jums duomenų, kurie parodys, kad tie sprendimai buvo išties pozityvūs, milijardo likvidumas papildomas, 400 Tai 8, 68 milijonai 2017 metais papildomai, o po to, kai patvirtintas reglamentas, taigi maždaug pusantro milijardo lėšų mes e, turėjome galimybę panaudoti pagal e, Europos e, bent programas, lėšos panaudotos infrastruktūros stambiesiems projektams įgyveninti, kad būtų visas, aišku, saugumas, stabilumas e, finansinis užtikrintas. Aišku, e, tie darbai turėjo ir netiesioginio pozityvos poveikio, kadangi buvo įgyvenami tokie stambus projektai, aišku, padidėjo visuomenės pajamos, gyventojų pajamos ir sumažėjo nedarbas. Taigi pagerėjo ir mokesčių surinkimas Graikijoje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 4 milijardais išaugo mokestinių pajamų surinkimas 2014-2015 metų. Tai, aišku, vėlgi savo ruoštų prisidėjo prie tinkamo programos įgyvendinimo. Dabar kalbant apie augimą, e, vertinant rodiklius, kurie panaudoti pagal Europinį duomenų surinkimą, ekspoksti vertinimą 7-13 e, e, laikotarpiu, kiekvienas investuotas pagal sąjungų sanglaudos politika milijardas 7-13 mm, metų laikotarpiu davė dvigubai didesnį BVP Graikijos ekonomikai ir, ir, ir tas poveikis tęsiasi iki 2023 metų. Įvertinus kokybinius aspektus šio reglamento reikia aišku pasakyti, kad darbas čia buvo labai sudėtingas, labai delikatus, bet reikia pabrėžti, kad sanglodos politikos poveikis yra nepaprastai svarbus ir juntamas ir reglamentas patvirtintas greikiai tikrai davė tiesiogiai žmonių kasdienėme gyvenime pajaučiamą naudą konkrečius rezultatus ir aš norėčiau pasidalyti su jumis tais skaičiais, tais vertinimais. Yra tikrai labai daug teigiamų e, rezultatų. 7-13 metų programinis laikotarpis skatinė 27 e, tūkstančiai naujų darbo vietų sukurta. 3,5 tūkstančio mokslo tyrimų srityje, 15 tūkstančių bedarbių turėjo galimybę pasinaudoti testinio mokymo programa, maždaug 40 tūkstančių finansavimo projektų buvo skirta investicijoms MVI sustiprinti, toliau įvairūs um, greitkeliai keliai buvo uh, um, gerinami ir, nutie, ir, ir, ir, ir buvo finansuojami blokuojamas jų nutiesimas. Apie 60 tūkstančių žmonių, tame tarpe labiaus, iš labiausiai pažeidžiamų grupių, turėjo galimybę pasinaudoti šios programos parama. Taigi, toliau vertinant 14-20 metų laikotarpį galime jau dabar pasidžiaugti tuo, kad yra e, nemažai paraiškų pateikta dėl įvairių programų įgyvenimo, maždaug 20 milijonų eurų. Um, jau dabar aktyvuota 27 procentai nuosavų išteklių ir 5 milijardai eurų toks būtų, um, tokia būtų, uh, taip būtų galima vertinti naudą duotą. Ir mes tikrai labai galime pasidžiaugti tinkamu uh, lėšų įsisavinimu 2000, mm, būtent tuo programiniu laikotarpiu. Įvertinus vyriausybės nustatytus tikslus, tikrai jie labai realistiškai buvo nubrėžti ir mm, vertinant 18-19 metų laikotarpį tikrai nebus išvaistyta jokių lėšų, bus viskas tinkamai panaudota. Galima dabar tai pasakyti. Ir uh, Mes sukūrėme naują infrastruktūros fondą 450 mm, e, tūkstančių eurų e, viešo sektoriaus investicijoms remti infrastruktūra, energetika, aplinka, socialiniai e, poreikiai Mes numatėme dar vieną 400 tūkstančių fondą um, paskoloms teikti į, įvairioms įmonėms. Mm, su, kartu su Europos investicijų fondu mes sukūrėme naują dar vieną fondą, ku, kuris. Uh, yra vienas iš didžiausių Europos Sąjungoje. Mes taip pat stengiamės pagerinti būstų energetinius parametrus ir yra daug paraiškų finansuoti e, energetikos projektus būtent būsto sektoriuje. Toliau, e, kalbant apie realią ekonomiką, e, mes numatome programą įgyveninti, kuri vadinasi Aš kuriu aš. Um, pasitelkiu novatoriškus sprendimus. Uh, Tikslas šios programos yra padėti mokslo tyrimų centrams dirbti kartu, kurti įvairias inovacijas, kurios būtų naudingos realiai, realiai ekonomikai. Ir um, mes taip pat numatėme visą eilę labai svarbių uh, reformų tokių, kokios per pasarosius porą dešimtmečių net nebuvo įgyvenamos. Tai yra, pavyzdžiui, kadastro e, srityje ar muitinių srityje yra labai rimtos reformos, e, taip pat transporto, telekomunikacijų, tinklų srityse taip pat yra numatomos e, didžiulės naujovės. Dabar dėl Europos socialinio fondo 14-20 metų laikotarpiu yra numatoma, kad reikės labai daug kovoti su nedarbu ir socialinė atskirtimi. Ir čia mes numatome visą eilę iniciatyvų, kad būtų skatinamas jaunimo užimtumas, kad mm, būtų skatinami darb, viešieji darbai, kurie svarbus visuomeniai, taip pat bus kuriami jaunimo centrai, būtent kovojant su skurdu, tai bus labai aktualu. Toliau mm, konkrečius rezultatus minint, manau, svarbu būtų akcentuoti labai, mano akimis, svarbu elementą, tai yra, kad mes pasistengėme, uh, labai konkrečiai e, gerinti įvairių tarnybų darbą, kurios atsakingos už programų gyvenimą. E, mes e, suformavome mm, tam tikrą mm, darbo vadovą, kas neegzistavo anksčiau irgi. Uh, kur su, su, sudėta sukaupta patirtis ir mes tikrai galime pasididžiuoti tuo, ką nuveikėme per pasarosius keliarius metus. Ir aš norėčiau labai padėkoti visam Europos parlamentui, visoms tarnyboms, kurios atsakingos už uh, regioninę plėtrą, už tai, kad tikrai mus, mums labai padėjote. Uh, kad buvo įmanoma padidinti lėšas, kurias Graikija galės panaudoti e, kitų programinių laikotarpių. Ir pabaigai norėčiau, aišku, pa, pakalbėti apie tai, kas dabar labai e, karštai aptariama, tai yra ES biudžetas. Tai iš tikrųjų mes čia susidurėme su tam tikromis dilemomis, su didžiais iššūkiais. Uh, ar e, su didesniu ryštu bus siekiama didesnio ES valstybių suartėjimo, jei taip, tai reikia konkrečių priemonių tam užtikrinti, ar priešingai bus toliau pasiduodama euroskeptiškiams balsams. Aš manau, kad mes turime sureaguoti į globalizacijos iššūkius. Ir e, galvoti apie žmonių socialinius poreikius. Uh, Mes tikrai negalime užmerkti akių, nematyti neligybės ir skurdo, neligybės tarp regionų, tarp e, atskirų grupių, reikalingi europiniai projektai, mes, ar, ar mes tikrai sutiksime su e, tais migratiniais rautais, ar, ar, ar bus pamiršti humanitarniai principai ES, ar mes pasiduosime ksenofobiškiams balsams. Uh, Manau, kad mūsų laukia labai realūs iššūkiai ir um, manau, kad sanglaudos politika yra a, um, tikrai a, um, geriausias ES vertybių įsikūnymas. Tai yra būtent tas ES veidas, kuris leidžia kovoti su neligybė ir su skurdu. Ir a, uh, tai yra nepaprastai svarbu. A, uh, tai yra tai, kas yra svarbiausia ES kasdieniam gyvenimui. Tikrai Graikija pastarosius keliarius metus, tos krizės metus, um, išgyveno nepaprastai sunku laikotarpį. Tačiau lygiai taip pat galima pasakyti, kad Graikija sugebėjo um, įveikti tuos sunkumus, taip pat ir migracinius įvairius uh, iššūkius ir sugebėjome sušvelninti krizės padarinius žmonėms ir sugebėjome suvaldyti ir ir, ir, ir, ir migracinius rautus. Todėl manau, kad sanglaudos politikos lėšų panaudojimas Graikijos su jūsų didžiuliu palaikymu, manau, leido užtikrinti mūsų valstybės ekonomikos sėkmę ir užtikrinti sąglaudą ateičiai. Ačiū. Dėkoju Jum už pristatymą mūsų komitetas pritarė tom ypatingom priemonėm, kurias komisija taikė Graikijai. Ir mes pritarėme tam sprendimui, kad padėtume Graikijai, dedant pastangas atsigauti iš krizės ir būtent pasiekti tą rezultatą, kurį jūs minėjote. Turime pranešėją Graikijos klausimų ir turime pranešimą, kuriame ir jaučiasi ta gerų rezultatų pozityvi žinia. Dėkoju už visą informaciją, taip pat apie jūsų ateitį. O dabar norėčiau suteikti žodį politinių frakcijų koordinatoriam. Jie žodžio neprašo tada mūsų pranešėjas, ponas Harimon. Dėkui gerbiama pirmininkė, gerbiamas viceministrė. Mano pranešimas e, būtent kalbėjo apie tas specialiasias priemonės, Mes nuolat sekėm situaciją, vykdavom į Graikiją, bendraudavom su vyriausybės atstovais, verslo atstovais. Ir susidarėm jo įspūdį, kad Graikijoje viskas vyko rimtai, susitelkus ir ambicingai bendradarbiavimas tarp Graikijos vyriausybės ir komisijos tarnybų irgi prisidėjo prie sėkmės, pinigai buvo valdomi protingai, tvarkomi protingai, 115 prioritetinių projektų buvo sėkmingai įgyvendinti ir tikrai tas nebūtų įvykę, jei nebūtų buvę numatytos tos specifinės priemonės. Turėčiau keletą klausimų dėl tų specifinių priemonių ir dėl tų projektų. Kai rengėme pranešimą, mums iškilo mm, šiuose srityse klausimų. Turiu galvoje, lėšų įsisavinimo ir projektų įgyvendinimo lygį. Ir norėčiau paklausti, ar buvo matuojamas ekonomikos augimas, kurį tie prioritetiniai projektai galėjo paskatinti. Taigi norėčiau per jūs paklausti Graikijos vyriausybės štai ko. Ar Graikija gali pateikti realius įrodymus, turiu galvoje skaičius, kad tie prioritetiniai projektai prisidėjo prie ekonomikos augimo, nes taip galėtume, pasinaudodami tais duomenim, galėtume sėkmingai apginti ES regionų politiką. Kitas klausimas. Ar Graikijos žmonės supranta, ir mato tuos projektus kaip ES projektus, pavyzdžiui, autostrados. Ar graikai supranta, kad jie važinėja autostradomis, kurių didelę dalį išlaidų padengia ES, kurios buvo finansuotos iš ES, tai irgi m, mm, iškeltų ES regioninę politiką, padarytų ją ja labiau matoma. Regionų politika, sanglaudos politika, mano nuomonė, yra geriausia reklama ES, nes e, parodo, kaip prasmingai galime naudoti e, mokesčių mokėtojų pinigus. Bet ar graikai tą mato, ar jie tą supranta? Dabar socialistų frakcijos vardu, ponė Breso. Prašom. Dėkui. Ministrė. Mums labai svarbu išgirsti, kad sanglaudos politikos lėšos buvo panaudotos ne tik tokiam įprastiniam ekonominiam dalykam, bet ir kaip intervencinė priemonė krizės laikotarpiu. Ir dėl to norime pasveikinti jūs su tais puikiais pasiektais rezultatais. Klausydama jūsų komentarų, norėčiau paprašyti, kad jūs padėtume mum įvertinti kitą programą. ryšys tarp sanglaudos politikos um, regionų plėtros fondo, socialinio fondo, lėšų naudojimas Europos semestras, um, rekomendacijos konkrečiom šalim, ar tos priemonės yra veiksmingos, norėčiau paklausti, ar visa tai gerai veikia. Ar nepersidengia įvairios programos? Kaip jūs koordinuojate e, tas įvairias priemonės ir programas? Kalbant apie socialinį fondą, tai norėčiau paklausti, kaip koordinuojate socialinio fondo e, priemonių vykdymą ir sanglaudos politiką ar socialinio fondo, ar parama iš socialinio fondo jum buvo naudinga, ar pasikeitė e, situacija, ar tos įprastinės priemonės būtų veikia, ar, ar tie pasikeitimai, kurie buvo padaryti, buvo naudingi, kaip jūs juos įvertintumėt. Ir norėčiau paklausti, galbūt turit kokių patarimų, galbūt reikia kažką keisti ar uh, supaprastinti šioje srityje. Dėkoju, ponas Tomašič, žodis jum, ne. Ponas Van Miltenberg, dėkui pirmininkė, sveikinuosi su jumis, gerbiamas viceministrė, dėkui už informaciją. Iš tiesų noriu pasveikinti su rezultatais. Graikija atsigauna iš krizės, dar yra daug ką padaryti, bet jei pažiūrėtume e, tą informaciją, e, kuri buvo o, pateikta pagal ISM e stabilumo paramos programą 17 metų Liepą, tai ten buvo kalbama, kad dar reikia padirbėti efektyvumo ir valdymo srityse, padaryti Graikiją palankesnė, patrauklesnė šalim investicijom ir tam reikia atitinkamų reformų. Buvo taip pat kalbama apie tai, kad reikia įvairiose pramonės rytise e, šalinti ribojimus, kurie yra neproporcingi ir per dideli, tas pats liestų ir um, e, profesinę sritį, taip pat žemės naudojimo situacija, taigi yra dar ką daryti ir ko gero reikia reformų, reformų ir dar kartą reformų, reikia toliau tęsti struktūrinės reformas. Yra struktūrinių reformų paramos programa. Tai norėčiau paklausti, kaip jūs pasinaudojate komisijos uh, tarnybomis, ta e, struktūrinių reformų paramos programa, kokias reformas dar norėtumėt prioritizuoti, kokios reformos jums svarbiausios. Ir ta išsami augimo strategija šiemet buvo pristatyta Eurogrupės posėdėje balandį. Jinai buvo kritikuota, nes buvo pristatyta už uždarų durų, neviešai. Tai mes nelabai ir žinome, kas yra toje augimo strategijoje ir kaip jinai siejasi su struktūrinėmis reformomis. Norėtume tą informaciją gauti. Kaip jau minėjau, nemažai ką reikia dar padaryti, bet tikrai galite pasiremti mumis. Mūsų komitetas visuomet jum padės, kad Graikijos situacija ateitie būtų dar geresnė. Dėkui. Toliau ponas Papadimulis. Dėkui, pirmininkė. Išklausėme gerbiamo viceministro informaciją ir matome, kad galime džiaugtis sėkme ir mes kaip Europos parlamentas prie tos sėkmės prisidėjome kartu su komisija, kartu su Graikijos parlamentu valdžia 2015 m. rūdienį komisija pateikė pasiūlymą, kuriam maždaug 80 procentų parlamento pritarė, buvo nuspręsta 1839 reglamentą patvirtinti. Tai reglamentas numatantis išskirtinių priemonių taikymą Graikijoje. Ir matome, kad šio reglamento rezultatai Graikijai yra labai naudingi, naudingi taip pat mm, sanglaudos politikai ir naudingi, kad galime sakyti, kad kartu galime nuveikti daugiau ir nueiti toliau. Ir tokia žinia yra labai aiški, tai labai aiškus, labai stiprus signalas ekstremalios dešinės euroskeptikam. Tai taip pat aiškus signalas sanglaudos politikos labui. Ir biudžeto prasme tas rezultatas yra neutralus. Tai yra mm, irgi mm, tai parodo, kad bendrijos ES lėšos buvo uh, panaudotos protingai. ir pono Arimont pranešimas irgi buvo praktiškai vienbalsiai patvirtintas. Mūsų komitete. Taigi, gerbiamas ponė Haritsisu, Haritsis, jūs tikrai galite matyti, kad mes ir komisija esame jūsų nuolatiniai sąjungininkai ir remiame Graikiją ir visas jos pastangas mm, reformų kelyje, siekiant, kad daugiau tikrai neprireiktų tokių priemonių, nei išskirtinių priemonių, nei, nei memorandumo Ir pakomentuosiu pano Mittenberg e, komentarus. Prieš keletą metų e, miškininkystės registras tik 0,6 procentus miškų turėjo. Tik tiek e, miškų buvo registrė, o dabar jau 30 procentų uh, miškų yra įrašyta į tą registrą ir manom, kad 21 metais jau baigsis ta, tas registro kūrimas. Ir e, noriu pasakyti, kad e, reformos nesibaigė. Mes e, uždarėme duris tai praeičiai, tam mokesčių slėpimui ir neefektyviam ekonomikos valdymui. Dabar matome, kad pasinaudojus visą pagalbą, Graikija e, padarė ir struktūrinių pasikeitimų. Čia pono Gorija e, pranešimą noriu paminėti, e, kur kalbama apie struktūrinės reformas Graikijoje. Mūsų laukia dar daug darbų Bet mes visi Europos parlamente, kurie prisidėjome prie šių pozityvių rezultatų, džiaugiamės, kad Graikija dabar yra daug, daug geresniai situacijai lyginant su praeitim. Gerbiamas ministrė, malonu vėl jūs matyti, klausydama jūsų. E, tikrai jaučiausi laiminga, mums mes visi patenkinti, kad situacija Graikijoje gerėja, bet kai pasižiūriu, kiek neturtingų žmonių dar yra Graikijoje, koks yra jaunimo nedarbo lygis, tai aišku, tai temdo mano laimę. Taigi tikrai dar laukia daug darbų, nes situacija, kalbant apie tam tikras gyventojų grupės, yra sudėtinga. Šiek tiek nukrypsiu nuo to, ką sakė kolegos. Nemanau, kad reformos turi būti daromos tik dėl reformų. SRSS prasidėjo e, Graikijoje, dabar SRSP programa e, vykdoma ir tai e, susijęs su sanglaudos politika. Tai aš norėčiau paklausti, kaip jūs išdėstėte reformas kokios reformos jum yra prioritetinės. Praeitie struktūrinės reformos buvo daromos daugelį sričių. Ir nebūtinai siekia, kad mm, viešasis sektorius geriau veiktų, nes mažinant darbuotojų skaičių viešajame sektoriuje, nebūtinai geriname situaciją, nes kaip tada, pavyzdžiui, su, sukontroliuojam, kad būtų deramai mokami mokesčiai. Tai tos struktūrinės reformos iš tiesų turi būti naudingos, veiksmingos ir kokį patarimą iš šios savo patirties galėtumėt mum pateikti. Nes jei prireiktų kam nors tokias priemonės taikyti, labai norėtume išgirsti Graikijos patarimą ir patarimą taip pat dėl sanglaudos fondų naudojimo, siekiant pakalbėti apie tai, kaip ES galėtų paremti struktūrinės reformas valstybėse narėse. Pone Piraki. Dėkui, ponė pirmininkė, kalbėsiu graikiškai. Noriu padėkoti ministrui, kad atvyko šiandien pas mus. 2015 m. 1839 reglamentas numatė specialių priemonių Graikijai taikymą ir ženklų finansavimą iš ES biudžeto 14-20 metam. Tai visa tai yra realus įrodymas, kad Europos partneriai solidarizuojasi su Graikija. Ir tie solidarumo gestai leido uh, sudaryti galimybę Graikijai gauti, Graikijos ekonomikai gauti daug europinių lėšų. Norėčiau keletą klausimų pateikti. Uh, interneto e, svetainė Kauhyžin data 14-20 metam Graikija panaudojo tik 17 procentų savo e, galimybių ekonomikoje. Tik 17 procentų galimybių, kaip jūs paaiškinsite tai, kad nežiūrint tų įsipareigojimų, realios sumos realiai neatsiduria ekonomikoje. Ir taip pat mm, ta pati interneto svetainė turi visų valstybių narių duomenis. Ir čia matome, kad jokia, jokių priemonių paremti smulkiam ir vidutiniam verslui Graikijoje nevyksta. Taigi norėčiau paklausti, kiek smulkaus ir vidutinio verslo įmonių uh, Graikijoje gaus finansavimą per 14-20 metų laikotarpį. Jei gaus. Toliau, nauji darbai. E, kokie nauji darbai buvo 15-16 metais e, finansuoti, kad būtų užtikrintas testinumas. Prašau žodis jums. Kalbėtas kalba be mikrofono. Dėkui, ponė pirmininkė. Jūsų šalį labai ilgai buvo rodoma pirštais. Keitėsi vyriausybės. Ir daugelis mane, kad ES atsakinga už tą blogą situaciją, kurioje atsidūrė Graikija. Šiandien džiaugiamės kad jūs atvykęs čia sakote, kad situacija gerokai pagerėjo, mažėja nedarbas, ekonomika auga, rodikliai gerėja. Su tuo ir sveikinu. Turėčiau keletą klausimų. Ar graikai supranta, kad ES suvaidino pagrindinį vaidmenį ištraukdama Graikiją iš šios krizės. Ar jūs, kaip politikas, atsakingas taip pat ir už regioninę politiką, ar jums susidaro įspūdis, kad jūs padarėte viską, ką reikia, mm, turiu galvoje ES įvaizdį Graikijos piliečiuose, e, e, tarp Graikijos piliečių. Tas yra labai svarbu, Dabar Europoje yra tokių jautrių dalykų. Ir labai svarbu, kad parodytume, kad Europa, kokios bekiltų problemos, yra labai svarbi, e, kai kalbame apie regionų plėtrą ir regionų vystimasi. Labai ačiū, ar būtų dar klausimų? Ne. Tuomet ačiū. Tiek regi komiteto nariai ir politinės frakcijos turėtų klausimų ministrui. Ministrė, žodis jums, jeigu norėtumėte atsakyti klausimus. Okay. Eh, αφού έχω την ευκαιρία θα ξαναμιλήσω τα ελληνικά. Ačiū, kadangi galiu pasisakyti graikiškai, tai taip ir padarysiu. Iš tikrųjų buvo užduota daugybė klausimų, už juos visus dėkoju. Be abejo, tai rodo Europos parlamento susidomėjimą Graikijai ir taip pat regi komiteto susidomėjimą Graikijai ir padėtimis šalyje. Kaip jau minėjau, pabandysiu atsakyti į kiek įmanoma daugiau klausimų. bendradarbiavimas tarp Graikijos ir Europos komisijos iš tikrųjų buvo labai geras. Tai buvo esminis dalykas. Be šio bendradarbiavimo paslaugų lygmenių ir politinių lygmenių mes nebūtume galėję pritaikyti daugybę skirtingų programų. Taigi, norėčiau pasinaudoti progą ir padėkoti Europos parlamentui už bendradarbiavimą ir paramą, kuri buvo itin reikalinga. Nes tai mums padėjo bendradarbiauti su komisija ir taip pat su ponė Kreciu, kuri Graikiją palaikė visus šies metus. Buvo prašyta pateikti konkrečius rezultatus, kadangi dėjome nemažai pastangų. Mes e, dabar vykdome auditą ir rugsėjo mėnesį žinosime, kokiu rezultatu davė mūsų įdėtos pastangos. Tiek e, įvertinsime tos rezultatus tiek kokybiškai, tiek kiekybiškai ir žinoma, Tuos duomenys pateiksime taip pat ir regi komitetui. Dėl kito programavimo laikotarpio. Tai svarbu ne tik Graikijai, bet ir visiems kitiems. Mes visi turime išsiaiškinti, ką darysime ir kaip dirbsime po 2020 metų. Vyksta diskusijos Bruselėje dėl sanglaudos politikos, taip pat dėl daugiametės finansinės programos. E, tai gyvos ir labai karštos diskusijos. Sanglaudos politikos sėkmė parodo, kad būtina stiprinti šią politiką ir kitų programavimo laikotarpių. Neturime to priimti kaip savaime suprantamo dalyko, todėl kad yra daug jėgų, kurios net ir pačiame Briuselėje priešinasi sanglaudos politikai. Taip buvo ir iki šiol. 2015 metais mes priėmėme sprendimą, tai buvo politinis sprendimas. Ir Laikydamisi reglamento mes susitelkėme į socialinės politikos veiksmus ir socialinės gerovės valstybę, nes po krizės labai daug visuomenės struktūrų subirėjo. Taigi nukentėjo švietimo sritis, sveikatos paslaugos, socialinis saugumas. O sanglaudos fondo lėšos padėjo susitvarkyti su problemomis. Tai buvo labai svarbu. Mes jau kalbėjome apie tai, kalbėjome apie tai su komisija. Dažnai skirtingos programos dubliuojasi. Ir būtų geriau jas formuluoti taip, kad jūs viena kitą papildytų. Tačiau tai galima apibendrinti vienu žodžiu. Supaprastinimas to prašo ne tik tai Graikija, bet ir kitos valstybės narės. Tai buvo minėta ne kartą ministrų susitikimuose. Dėl to džiaugiuosi, matydamas, kad kitų programavimo laikotarpių supaprastinimas tampa realybę. Taigi tai leis geriau išnaudoti programas ir programų lėšas. Dabar pereisiu prie reformų, nes deputatai kalbėjo apie reformas ir jas komentavo. visiškai sutinku su pastebėjimais, kad reformos nėra tikslas pats savaime. Reformos yra tikslas tuo met, kai jos atneša šaliai socialinę ir ekonominę naudą. Ir šiuo atžvilgiu viena iš pagrindinių klaidų pirmosiuose programuose. Buvo ta, kad reformos buvo vykdytos labai skubiai. Ir jų pasiekmes buvo neigiamos, recesija dar labiau išaugo. Tačiau Pastaraisiais metais mes pamatėme ir pastebėjome, kurios reformos iš tiesų prisideda prie ekonomikos augimo. 450 reformų esame įvykdę, jos pagerino ekonominį klimatą ir leido pritaikyti programas, kurios nebuvo šalyje taikomos dešimtmečius. Pavyzdžiui, teritoriniai registrai, teisingumo sritis, skaitmeninimas, viešųjų paslaugų srityje. Tai labai svarbios reformos ir jos dabar jau pradeda duoti vaisių. Taigi būtina, kad tokios reformos tęstųsi ir ateityje. Tai, kad dabar pasibaigs atitinkamas pristaikymo laikotarpis, nereiškia, kad reformos dings. Ne, ši struktūra bus taikoma ir ateityje. Iš tiesų, tai mūsų um, vystimosi strategijos sudėtinė dalis. Mes esame pristatę šį savo strategiją Eurogrupiai ir um, Eurogrupė labai teigiai, teigiamai vertino mūsų strategijos pasiūlymą. Dar dėl to, kad mes įsipareigojame tęsti reformas, e, kurios realiai prisideda prie ekonomikos augimo. Pavyzdžiui, čia neišsiplėsiu e, ir nekomentuosiu kitų ministrų darbo srities, kalbėsiu apie savo sritį. Mes pastaraisiais metais stengiame sumažinti biurokratinę naštą mažoms ir vidutinėms įmonėms. Pradėjome atitinkamą programą taikyti 2016 e, metais ir iš šios programos naudos gavo daugiau kaip 32 tūkstančiai 000 mažų ir vidutinių įmonių Graikijoje. Jos gali elektroniniu būdu užsiregistruoti per vieną dieną. Tai labai svarbi reforma, ji daug naudos davė mūsų šaliai ir ji bus taikoma ir ateityje. Žinoma, jūs esate teisūs, kai sakote, kad mes gauname naudos taip pat ir iš bendradarbiavimo bei techninės paramos, kurią mums teikia skirtingos ES struktūros ir Europos komisija. Ir taip pat mes naudojamės tarptautinių institucijų paramą. Tai padeda mums pagerinti ekonominį situaciją šalyse ir ekonominę aplinką. Pirmą kartą parengėme ekonominę strategiją, ekonominį vystimosi strategiją, kuri nėra tik tai aprašomoji strategija. Šioje strategijoje kalbama ne tik apie tai, ką mes norime pasiekti ateityje. Tai įpareigojantis strategija. Mes prisimame įsipareigojimus prieš Europos komisiją ir Graikijos visuomenę. Mes siūlome veiksmų planą kiekvienai ministerijai. Ir tas veiksmų planas yra privalomas kiekvienai ministerijai. Tai viena iš geriausių strategijų ir tai vienas didžiausių mūsų šalies pasiekimų pastaraisiais metais. Taip pat e, labai svarbu spręsti užimtumo klausimus, ypač galvojant apie jaunimą. Akivaizdu, kad jaunimo nedarbo lygis yra labai didelis, nepaisant to, kad jis pastaruoju metu sumažėjo. Ir mes kol kas dar negalime džiaugtis pasiekimai šioje srityje net jeigu ekonominė padėtis ir pagerėjo, jaunų žmonių padėtis vis dar yra sudėtinga. Esminės problemos jau liko praeitie, tačiau dar lieka ir nemažai iššūkių, su kuriais turėsime susidoroti. Taigi noriu Jūs patikinti, kad ir būsimų programavimo laikotarpių mes žengsime pirmin. O dėl ponios Pirakį klausimų, žinoma, jos ketinimai buvo kuo geriausi. Aš irgi gerą valią pasitelksiu atsakydamas. Dėl duomenų. Duomenys, surinkti duomenys e, rodo, kad jau trečiaisiais metais Graikija yra ES priešakyje tarp trijų pirmų ES šalių pagal sanglaudos fondų įsisavinimą. Skaičiai iš esmės gal šiek tiek yra sumažėję, tačiau Graikijos atveju taip nėra. Graikija savo patirtį ženkliai pagerino. E, žinoma, reikia gerinti lėšų įsisavinimą, tačiau tai pasakytina apie visą ES, ne tik apie Graikiją. Tačiau tam taipogi reikia ir supaprastinti teisės aktus. Čia kalbu bendrai, plačiai paėmus, nes iš esmės Graikija fondų lėšas įsisavina tikrai neblogai. Tačiau, žinoma, visuomet galima tobulėti ir visuomet galima įsisavinti dar daugiau lėšų. Toliau. Dėl kito klausimo. Ką mes darome, kad prisidėtume prie mažų ir vidutinių įmonių padėties gerinimo be ES programų taikymo. Mes bendradarbiavome su Europos investicijų banku ir BERD. Ir esame įlėję daug naujo kapitalo į Graikijos ekonomiką 2017 metais, pavyzdžiui, gavome daugiau kaip 2 milijardus lėšų. Ir tai mūsų ekonomikai buvo labai svarbus įnašas. Dėl programų, pagrindinių programų. Šios programos, kurias jūs taip pat puikiai žinote, mums padėjo sustiprinti mažas ir vidutinės įmonės. Ir tos programos taip pat sudaro dalį valst... Graikijos valstybės teikiamos paramos. Mūsų šalis turėjo labai apriboti valstybės teikiamą paramą nes anksčiau ištekliai buvo labai fragmentuoti ir komisija nenorėjo, kad tokia padėtis būtų ir toliau. Todėl mes pradėjome taikyti naują sistemą ir net su visais apribojimais esamomis aplinkybėmis pasiekėme kiek įmanoma geresnių rezultatų. Ir kadangi jūs paprašėte, tai mes jums nusiusime duomenis apie lėšas skirtas SME maža, mažoms ir vidutinėms įmonėms pagal veikiačias programas. Taip pat e, atsiūsime informaciją apie dabar taikomas programas. Toliau. Buvo užduoti du labai įdomus klausimai susiję su ES solidarumu rodomu Graikijai ir jos piliečiams. Mes kartu su REGI generaliniu direktoratu stengiamės, kad Graikijos visuomenė sužinotų, kiek įmanoma daugiau apie ES programas ir jų indėlį į skirtingus darbus. Ir yra fondai, yra atitinkamos lėšos skirtos ES projektų viešinimui. Taigi būtina bendradarbiauti su skirtingomis komisijos struktūromis. Kol kas toks bendradarbiavimas iš tikrųjų vyko labai gerai. Mes turime parodyti, jog Graikijai regioninė politika yra esminė. Ši politika taip pat yra esminė ir ES, kadangi ji pasiekė labai gerų rezultatų piliečiams. Yra fondų padedančių krizę patrečiams šalims e, išbristi iš sunkumų ir taip pat kovoti su regioniniais skirtumais. Taigi, Tikiuosi, kad mūsų darbai bei jūsų darbai, jūsų kaip Europos parlamento darbai, kaip komiteto darbai, mums bus galimybė toliau daryti pažangą, nes mes kaip vyriausybė irgi pasitelkėme ne tik žodžius, bet ir darbus. Mes turime užtikrinti, kad e, tęsime vykdomą politiką ir ateityje, bei ją sustiprinsime kadangi tai yra politika besiremianti ES pagrindinėmis vertybėmis. Labai ačiū. Minister, ačiū ministra, lab, labai ačiū. Kaip supratote, buvo pritaikytos e, ypatingos priemonės Graikijoje, mes toms priemonėms pritarėme, mes stebėjome, kaip jos buvo įgyvendintos, pamatėme jų rezultatus, dabar surengime apsikeitimą nuomonėmis su jumis, tai taipogi ypatingas įvykis mūsų komiteto darbe. Labai ačiū, kad atvykote, jūsų visitas buvo labai naudingas, tai padės mums rugsėjo mėnesį aptariant e, mūsų pranešimą. Ačiū už tai, kad apsikeitėme nuomonėmis ir tikiuosi dar išgirsti gerų žinių iš Graikijos. Sėkmės jūsų šaliai.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 darbą pagal darbo atverkę. Kitas klausimas. Tai yra pranešimo projekto svarstymas. Prane, pavadinimas labai ilgas. Eina kalba apie bendrų nuostų reglamentą dėl e, veiklos rezervo e, struktūrinės reformoms remti valstybėse narėse. Taip, apibendrinsiu ilgą pavadinimą. Turime bendrą pranešėjus. Skrail, Van Nistelrooy. Keismės nuomonėmis buvo surinkti klausimai e, šią temą. Ir šiandien svarstysime pranešimo projektą. Taigi, suteiksiu žodį bendra pranešėjams, kuris norėtumėt pradoti, pradėti, Mas Vanisnaroj? Taip, pirmininkė, sakėte, labai ilgas pavadinimas, bet pranešimas trumpas. Tai tokia situacija, labai trumpas pranešimas. Jokių čia e, turbūt e, surprizų. Jau tris kartus kalbėjomės apie šį pranešimą net ir su komisaru. Ir Praeitą kartą kelime klausimą, ką daryti, jei komisija neįsims veiksmų ir Ekrel sakė, ką, ką daryti, jeigu jie neatsims, mes tada imsimės žingsnių ir mes tuomet koordinatorių posėdėje kalbėjomės apie tai. Gerai, rengiam pranešimą, trumpą, greitą, toks buvo pasiūlymas. Per daug nieko nekartosime, tiesiog eina kalba apie veiklos rezervą. Ir e, tikrai tai netitinka nei ketinimų, nei teisinio teksto, nei tų klausimų, kuriuos mes pateikėme komisijai. Dėl to, kad būtų daugiau lankstumo veiklos rezervui, tuomet visą tai buvo visiškai atmesta. Tai galvojant apie 2019 ir tolesnį laikotarpį, būtent dėl mm, tų projektų, kurie gerai veikia, būtent tas veiklos rezervas numatytas, jokio lankstumo iš komisijos pusės, nei paspartinimo, nei nieko. Mes laikomės vieną bendrą tikslą, kurio jie netikė. E, e, toliau yra mm, daugiametės finansinės programos pasiūlymai, iš visai kito kampo viskas. Uh, Pirmas žingsnis būtų susitarti dėl fondo. Kai buvo sukurtas jisai toliau buvo Tomašič pranešimas dėl išplėtimo, naujų sričių įtraukimo, dabar trečias žingsnis dėl turinio Ir mes turime, pas... kadangi ta žingsnis buvo jau per toli, tai buvo mūsų pasiūlymas atmesti jį, kadangi, na, komisija neatsėmė to pasiūlymą. Tai nežinau, gal kolegija pakomentuotų daugiau. Ja, vielen Dank. Äh, Taip, ačiū. Aš uh, atvirai kalbant neturiu daug ką pridurti prie to, ką kolega jau pasakė. Uh, Ah, labai tikiuosi, kad jūs mus paremsite. Aš tiesiog noriu pasakyti, kad viena valstybė norė, norė dalyvauti bandomajame projekte ir komisija turėjo pamastyti dėl, dėl bandomojo projekto pagal bendrasias nuostas, kurios buvo jau komisijos pateiktos pasi, pasiūlyme. Tai pranešė galvo, galbūt tai būtų naudinga, bet Mm, pasiūlymas pakeisti reglamentą dėl mano nuostatų. Ne, ne, ne, tą reikia atmesti. Komisija turi kažkokiu tai būdu sugalvoti, kaip Portugalijai padėti kitaip. Tomašič gal, pana Tomašič gal norėtų kažką pasakyti? Ačiū pirmininkė. Uh, Regionų komitetas um, yra jau surengęs daug konsultacijų dėl šio pranešimo, taip pat buvo ir komitete keičiamasi nuomonėmis su mm, vicepirmininku Dambrovskiu su komisija, su auditų rūmai, su tarybos atstovais ir Tikrai palaikymas pasiūlymų yra labai menkas, tik tai nedaug suinteresuotų šalių remia tą pasiūlymą dėl veiklos rezervo uh, lėšų nukreipimo. Taip, aš sutinku, svarbu, kad veiklos rezervo lėšos būtų panaudotos būtent taip, kaip iš pradžių buvo suplanuota sanglodos projektams, o ne būtų nukreiptos į struktūrinių fondų e, sritį. Tačiau aš gal netaip skeptiškai vertinčiau šį pasiūlymą kaip kiti kolegos, nesu taip nusiteikus prieš. Aš galvoju, kad taip, teisingai reikia daugiau atsakymų, taip pat ir iš audito rūmų, iš komisijos dėl, šių, šių, dėl programos tos ir, ir pasiūlymų pasiūlymo veikimas turi būti daugiau išanalizuotas, detaliau aptartas, bet kai kurioms valstybėms narėms ta programa galėtų padėti į, pradėti gyvendinti struktūrinės reformas, kurių jau labai seniai laukiama. Yeah, thank you, Chair. I'm uh, glad we're this morning. Ačiū pirmininkė. Mes. Uh klausėmės šešilinių pranešėjų iš APP ir socialdemokratų ir mes iš dalies suprantame jų nerimą ir priežastis, kodėl jie siūlo atmesti pasiūlymą, tačiau ne viskas galbūt taip jau aišku tam pasiūlyme, galbūt yra tam tikrų klausimų ir, ir mes juos kėlėme ir klausimų metu, tai mums reikia tų atsakymų. Tai iš tikrųjų yra ir teisėkurniai pasiūlymai pateikti dėl, pavyzdžiui, paramos programos reformos, bet vis tiek mes galvojame, kad jeigu pasiūlymas būtų tiesiog atmestas, tik tai e, toks, koks jis dabar pateiktas, tai nebūtų tinkamas kelias į priekį, nes yra valstybių narių, kurios savanoriškų pagrindų norėtų panaudoti veiklos rezervą, mm, būtent tam, kad galėtų struktūrinės reformas vykdyti, tai kodėl mes trukdy, turėtumėm trukdyti toms valstybės narėms, ypač mm, jeigu jos surengia konsultaciją konsultacijas su suinteresuotomis šalimis, vietos valdžia ir taip toliau ir susitarė, kad tai gali daryti, tai kodėlgi ne. Tai mūsų frakcija galvoja, kad reikia palikti tokią priemonę, e, priemonių pakete, nelaukti dar dviejų, trijų metų, kol ar, ar dokumentas finansinės programos e, projektų įsivažiavimo, dabar jau būtų galima imtis priemonių. Be to, uh, Struktūrinių reformų e, priežasis yra labai akivaizdžios, kodėl tos reformos reikalingos ir komisija tai aiškiai įsako. Ir visa, visa tai yra susijęta, visas tas veiklos rezervas yra siejamas um, būtent su tais įvertinimais ir, ir, ir reikia pradėti, manau, tą eksperimentą, reikia naujovių sanglos politikos rytyje, ypač turint omenyje tą perspektyvą, kad reikėtų gerinti visų situaciją, reikia geresnės informacijos pozicijos, aišku, kad būtų galima geriau kalb... vesti diskusijas dėl mm, reformų rėmimo programos. Taigi mūsų frakcija galvo, kad nereikėtų visko palikti taip, kaip yra, reikėtų galvoti apie naujoves, apie pasikeitimus ir todėl mes norime pateikti konstruktyvių pakeitimų ir mes tikimės, kad kitos frakcijos m, mm, atsižvelgs į mūsų pakeitimus, kad būtų galima bent jau pradėti diskutuoti apie šį pasiūlymą trilogiją ir aš mm, kreipiuosi į abu pranešėjus, kad galbūt jie galėtų vis tik tai dar kartą pagalvoti apie savo poziciją. Galbūt pradėkime diskutuoti, pagalvoti, kaip būtų galima rasti tinkamiausius sprendimus į šios klausimus ir um, galbūt tikrai rastumėm sprendimą. Mažai. Masa maržiai. Nu. Ačiū. Mes savo ruoštų mm, laikome savo pozicijos, kokia ir buvo, kai komisaras Dombrovskis buvo atvykęs į mūsų komitetą. Uh, mes galvoj, mes pasakėme prieš tą lėšų nukreipimą, tie 20 milijardų iš sanglaudos yra nukreipiami kitur, čia yra mūsų um, manimo, čia yra dar dvigubas tas lėšų nukreipimas, nes dar jie tos lėšos sudedamas į um, veiklos rezervą, taigi jau lėšos nukreipiamas ir į struktūrinės e, fondus, ir dabar dar į tą veiklos rezervą, tai tikrai mes pasisakome prieš ir mūsų pozicija išlieka tokia, kokia ir buvo nepakitusi. Ačiū. Ar dar būtų daugiau komentarų? Ne? Europos komisijai tada suteikčiau žodį. Vasgilam, taip? Thank you very much, Madam President. Ačiū pirmininkė. Gal Keletą žodžių tik tai pasakyčiau, tikrai jau kaip ir buvo pastebėta, nekarta yra aptarta šis klausimas. Norėčiau išreikšti komisijos e, nusivylimą dėl pranešimo projekto. Aš, aš suprantu, ką panas Vaninsalberg pasakė savo pasisakymę, kokie būtų jų argumentai ir kaip mes jau nekartą sakėme, ypač dėl e, mūsų pasiūlymų po 2020 metų galvojant apie sanglos politikos ateitį, labai svarbu yra užtikrinti, kad ji būtų kaip galima lankstesnė ir prisitaikytų prie poreikių, prie pasikeitimų ir kad ji būtų vertinama kaip lankstesnė politika, kuri gali prisitaikyti prie pasikeičiančių situacijų. Todėl komisija ir pateikė uh, bendrų nuostatų reglamentui 1420 pakeitimus, kad būtų galima numatyti savanorišką galimybę valstybėms narėms pasinaudoti šio variantu. Tai yra savanoriškas variantas būtent dabartinės programas modifikuojant būtų galima um, pakeis, panaudoti tas lėšas, bet būtų partnerystė, būtų uh, programų monitoringo komitetų sprendimai, tai nebūtų toks vienašalikas sprendimas, kurio imtųsi valstybė narė. Ir tikrai nereikėtų vertinti tokių pasiūlymų kaip lėšų nukreipimas kitur. Tikrai tokių komentarų buvo, bet tikrai neina kalba apie lėšų nukreipimą iš vienos vietos į kitą. Reikia struktūrinės reformas vertinti kaip mm, viso uh, ES ekonomikos valdysenos neatskiriamą dalį ir sąlygą sanglaudos politika yra tiesiog dar viena tos ekonomikos valdysenos dalis. Ir jeigu mes sukūrėme reformas, kurios užtikrintų tvirtesnę, apl geresnę aplinką investicijoms, tai aš manau, kad tai galima būtų vertinti tik tai pozityviai. Čia mūsų, aišku, yra labai iškus interesas pastebėtas iš Portugalijos, kaip jau ir buvo paminėta parlamentarų, pasinaudoti šią galimybę, akivaizdžiai išreikštas tas noras. Ir mes todėl galvojame, kad tikrai būtų liūdna, jeigu reikėtų tokį pasiūlymą atmesti, jeigu valstybė narė nebegalėtų pasinaudoti tokią priemonę, nors tokį pagėdavimą jau išreiškė. Taip pat galvojant apie, 2020, apie laikotarpį po 2020 metų ir visas tas e, reformų priemonės, tai čia tikrai būtų galimybė bandomuoju būdu žingsnis po žingsnio, palaipsniui pasinaudoti šią priemonę ir po to kitos valstybės galbūt galėtų pasiremti Portugalijos patirtimi ir jau su didesnėmis garantijomis pritaikyti tą priemonę, kurią e, Europos komisija numato po 2020 metų. Taigi dar kartą norėčiau išreikšti komisijos nusivylimą dėl jūsų parengto pranešimo pranešimo projekto aš norėčiau um, išreikšti pageidavimą, kad į pono Van Miltenberg um, komentarus galbūt galėtų komitetas labiau atsižvelgti. Ačiū, baigėme diskusijos to klausimu ir terminas pateikti pakeitimus siūlyčiau dėl šio pranešimo. Um, kad, uh, atkreipti dėmesį, kad yra nu- nusastytas Liepos 13 diena vidudienis, yra toks terminas pateikti pakeitimus. Tokiu būdu, kadangi Liepos 13 yra e, pakeitimų pateikimo terminas, tai mes galėsime balsuoti rugsėjo, atsiprašau, ne, e, spalio mėnesį. Mas Vanintelbruk. Kadangi mūsų laukia vasaros atostogos, tai, na, jei abu bendra pranešiai sutiktų ir sekretariatas, jeigu neprieštarautų, galbūt galima numatyti dar vieną savaitę, galbūt galima pasitarti, pažiūrėti, ką daryti su pakeitimais. Tai mano klausimas būtų toks, ar būtų galima pratesti terminą pateikti pakeitimus iki Liepos 20? 20. Gerai, Liepos 20. So the deadline is 20. Taigi, terminas e, pakeitimams yra Liepos 20. Vidudinis. All right. We, we continue now with the next point of our agenda. Tęsėme kitas darbo tvarkės klausimas. Tai yra nuomonė dėl ES bendro biudžeto 2019 finansiniams metams visi skyriai. Atsakingas komitetas yra biudžeto. Mes šiandien svarstysime nuomonės projektą, kurį parengė mūsų pranešėjas ponas Von. Pone Von, prašom žodis Jums. Uh, uh, Dėkui, pirmininkė. Kolegos, tikiuosi, perskaitė mano pateiktus pasiūlymus ir pasakysiu, kas ir taip aišku ir liečia mūsų komitetą. Sanglodos politika tebelieka pagrindinė investicijų politika ir pirmoje dalyje aš sakau, kad vienas euras investuotas į sanglaudos politiką duoda 74 procentų gražą. Tai iš tiesų ta investicijų graža, ypač regionuose, yra gera. Antroje dalyje sakau, kad sanglaudos politika yra labai svarbi priemonė pasiekti ES nusimatytų prioritetinių tikslų, kurių daugelio be sanglaudos politikos nepasieksi. Trečioje dalyje kalbu apie tai, kad buvo vėlavimų pradedant programą, mūsų komitetas žino, dėl to, kad nebuvo laikų sutarta, dėl dabartinės daugiametės finansavimo programos taip pat e, per vėlai buvo sudaryti partnerystės sustarimai e, susiję su veiklos e, programa tiek valstybėse narėse, tiek regionuose, bet situacija gerėja ir dabar jau uh, pasiekėme tą deramą greitį, kai kalbame apie mokėjimus, projektų atriki, atrinkimo spartą. 19 ir 20 metų biudžetas e, rodo 1,1 procento išaugimą mokėjimo apropriacijų, mokėjimų asignavimuose pagal 1B e, antraštinę dalį ir kitus ir kiti skaičiai rodo, kad neužteks tų mokėjimų asignavimų sėkmingai programom įgyvendinti. Tai vėl galima atsidurti tokioje situacijoje, kai buvo nemažas kiekis neapmokėtų mokėjimo prašymų tai su, su biudžeto komiteto kolegomis esu bendravęs tuo klausimu ir su kitų komitetų. Sakoma, kad visi prašo daugiau pinigų, bet kalbant apie mūsų komitetą, tai mūsų situacija kitokia. Nes mes prašome lėšų, kai lėšos yra numatytos, projektai vyksta ir turi būti skiriamos lėšos sąskaitom apmokėti nes mes čia kalbame e, apie realų e, lėšų poreikį ateinančiom sąskaitom apmokėti. Toliau e, Šiaurės Airijos taikos programa. Kolegos turbūt žino, kad rengėme pradinę, tokią, kad rengėme pranešimą dėl finansavimo Šiaurės Airijoje ir rugsėjai balsuosime dėl jos ir ta e, taikos programa labai svarbu, kad gautų tinkamą finansavimą taip pat ir po 20 metų, kas betsitiktų. Tai toks būtų mano pranešimas ir laukiu kolegų komentarų ir siūlomų pakeitimų. Dėkoju, dabar suteiksim žodį šešėlinėm pranešėm, pono Deutsch vardu, ar kas nors pasisakys. Nematau aš pono Deutsch. Ar galėčiau APP e frakcijos vardu pakomentuoti? Aš jau kalbėjau apie 19 metus. Tai tie 19 metai būtent ir yra to veiklos rezervo naudojimo pradžios metai, kuris sudaro 21 milijoną eurų. Pone Tomašič, aš pritarčiau nuomoniai, nes jinai pabrėžė sanglaudos politikos svarbą kaip pagrindinės investavimo politikos ES svarbą, kurios tikslas mažinti atotrukį tarp regionų, užtikrinti tvarų ir integruotą ekonomikos augimą ir skatinti vietos ir valdžios institucijas pereiti prie žalios ekonomikos, mažai CO2 e, išmetančių technologijų. Kiekvienas euras investuotas į ekonomiką duoda 174 procentų investicijų gražą. Tai todėl labai svarbu išlaikyti sanglaudos politiko, politikos kaip svarbiausios investavimo politikos vaidmenį. Ir ši politika yra svarbiausia priemonė įgyvendinti tikslus numatytus e, komisijos 19 metų biudžete, užtikrinanti sanglaudą ir solidarumą tiek ES, tiek už jos ribų. Dėkoju, ponė Katainen. Žodis jums. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, tai norėčiau padėkoti mm, kolegai Von už atliktą mm, puikų darbą. Iš tiesų, pabrėžėme sanglaudos politikos kaip svarbiausios investicijų politikos svarbą Dabartinė situacija aprašoma šiame nuomonės projekte labai gerai, pagaliau gyvendinimas vyksta e, teigiama sparta ir labai svarbu užtikrinti, kad visos sąskaitos būtų apmokėtos. Asignavimai paremti realiais valstybių narių poreikiais e, turėtų būti, nes yra atveju, kai valstybėse narėse yra tie per daug optimistiniai vertinimai, kiek lėšų reiks. Taigi aš čia labai nerimaučiau dėl tos galimybės, kad gali pritrūkti lėšų mokėjimams. Labai svarbu, kad uh, būtų daugiau informacijos teikiama apie investicijų galimybės, taip pat apie gerus pasiektus rezultatus. Turime aiškaus ir efektyvaus biudžeto siekti atspindinčio valstybių narių poreikius ir, ir nuomonės tekste turėtume tą pabrėžti. Dėkoju, ponas Omaržė. Dėkui. Norėčiau ir aš pabrėžti, kad nuomonės projektas yra labai gerai parengtas. Taip pat norėčiau pasakyti, kad reiktų daugiau ar, ar konkrečiau pabrėžti mūsų poziciją dėl struktūrinių reformų ir dėl to veiklos rezervo. Dėl Šiaurės Airijos ir taikos programos tam pritartume. Tai yra labai svarbus dalykas mūsų frakcijai ir aš manau, kad taip pat turėtume turėti galvoj, kokia nauja politika finansuojama, kokios naujos politikos kryptis finansuojamos iš ES biudžeto ir tai gali susilpninti sanglaudos politikos biudžetą, turiu galvoje gynybos politiką ir tie naujieji politiniai prioritetai, kova su terorizmu, gynyba, aišku, nuima dalį lėšų iš sanglaudos politikos. Dėkoju. Daugiau niekas žodžių neprašo iš šešėlinių pranešėjų. Gal dar kiti kolegos turėtų komentarų? Ne. Europos komisija. Dėkui, ponė pirmininkė. Norėčiau pasveikinti šią nuomonę priešingai nuo ankstesnių komentarų kitų klausimų. Kalbant apie ketvirtąjį punktą, mes manome, kad mokėjimo mm, asignavimų lygis yra tinkamas dabartiniai projektų gyvendinimo spartai padengti. Penktas punktas. Komisija čia labai aktyviai dirba su valstybėmis narėmis, kurios dar savo paskirimo proceso neužbaigė. Ir čia labai prašytume, kad parlamentas irgi paspaustų tas valstybės narės. Nes e, kol nėra paskirtųjų institucijų, o jau 18 metų vidurys, tai tikrai tokia situacija neprimtina ir neigiamai neigiamas spalva nudažo kai kurias anglodos politikos sritis. Ir norėčiau išreikšti savo e, pilną pritarimą tam, apie ką pranešėjas rašo septintame punkte, tai yra taikos programa Šiaurės Airijoje, komisija mm, pilnai e, remia šį procesą ir rems ir toliau, taip pat ir uh, per finansavimą. Dėkui, žodis ponui Von. Jisai kalba be mikrofono. Sorry, Atsiprašau, aš paspaudžiau, bet turbūt mano pirštai šiandien ryte labai silpni. Dėkoju komisijai už komentarus. O dabar kolegų Van Nistelrojo, Moži ir kitų komentarai šeštą dalį SRSP. Tai liečia ir galbūt pabandysime performuluoti tekstą, atsižengdami į kolegų pakeitimus. E, taip pat buvo sakoma, kad naujos politikos sritis ar atsiradę e, nauji fondai mažina sanglaudos politikos uh, mm, fondo dydį. Ir galiausia, ponė Katainen sakė, kad turime didesnį matomumą ES fondų lėšoms suteikti ne vieną kartą. Jau esame apie tai kalbėję mūsų posėdėje. Iš tiesų labai svarbu, kad žmonės žinotų, uh, kad ES skiria lėšas šiem svarbiem projektam. Tai atitinkamą formuluotę irgi pasiūlysiu. Dėkui. Tai galutinis terminas pakeitimams siūlyti yra antradienis Liepos 17 iki vidurdienio. Manau, kad šešėliniam pranešėjim ir visiems kitiems tas yra primtina. Taigi, galutinis terminas 17 Liepos antradienis. Ir tada rugsėjai galėsime balsuoti dėl šios nuomonės per mūsų komiteto posėdį. Tai tiek. Tada baigėsi mūsų diskusijos ir dabar suteiksiu žodį ponui Omaržė, kad jisai pristatytų mūsų delegacijos vizitą E, Vašingtonė ir Bostone. Dėkui, ponė pirmininkė. Mūsų regioninės plėtros komiteto delegacija vyko į Vašingtoną ir Bostoną gegužė 7-11 dienomis. Aš vadovavau mūsų delegacijai. E, išsamio, e, išmanios specializacijos e, strategija ir smulkus ir vidutinis verslas JAV buvo mūsų vizito tikslas. Ir noriu pasakyti, kad kalbant apie JAV organizacinę sistemą, neradome sanglaudos politikos ekvivalento. Tokio ekvivalento, kokia yra ES sanglaudos politika. Vašingtonė susitikome su JAV kongreso atstovais, kalbėjome apie federalinę uh, pagalbą, apie federalinius e, mokslinių tyrimų ir plėtros e, finansavimą, taip pat apie e, fiskalinę reformą. Sustikome su komercijos departamento atstovais, su smulkaus verslo administracijos atstovais, tai yra valstybinė agentūra, E, čia kalbėjome apie inovacijas, regioninės programas ir pagalbą mažom įmonėm. Taip pat vykome ir į Bostoną, į Massachusettsą, Massachusetts'o valstiją. Ir ten inovacijų sektoriuje dirba maždaug 40 procentų visų darbuotojų, Bostone labai aukšto lygio universitetai lankėmės keliose jų, Harvardė, e, be kita ko tai yra vienas žinomiausių pasaulio universitetų. Taip pat lankėmės Massachusetts'o technologijų institute ir kalbėjome apie tų didžiųjų duomenų naudą, pavyzdžiui, urbanistikos rytyje ir apie kitus e, aktualius dalykus. Taip pat Masačiusetso, Masačiusetse mm, kalbėjome apie e, dirbtinį intelektą, apie to susijusius klausimus ir taip toliau. O Harvardė e sustikome su Europinių tyrimų centru, kalbėjome apie Horizontas 2020 programą ir taip pat galėjome apsilankyti uh, ir pasižiūrėti, kaip įgyvendinami įvairūs projektai, pavyzdžiui, pozityvios energijos, energiją generuojantis projektai pastatuose. Taigi mes įvairius mokslinius, mokslinių tyrimų, inovacijų klausimus apžvelgėme bet nekalbėjome apie teritorinį skirtingumą, apie socialinius skirtumus, socialinį atotrukį į mūsų klausimus toje srityje nelabai buvo atsakyta. O kalbant apie mokslinius tyrimus ir inovacijas ir politiką šioje srityje, tai tikrai mūsų vizitas buvo labai naudingas. Ir mes Europoje turim čia e, panašių veiklos modelių e, kaip ir JAV. Ir norėčiau padėkoti visiems, kas dalyvavo šioje misijoje ir prisidėjo prie jos sėkmės. Dėkoju. Labai ačiū. Turite pastabų? Prašau, ponė. Norėjau vėlgi padėkoti už patirtį. Na, mes nuvykome ten ir pasikalbėjome su ES ambasadoriais ir buvo me, iš tikrųjų paprašyti paprašėme pristatyti sanglaudos politiką JAV ir jie pasakė, kad nu, jokios sanglaudos politikos nėra, galite važiuoti namo. Ir vėliau mes klausėme, kaip sprendžiami panašus klausimai ir jie sprendžiami visiškai kitaip. Uh, Dažniausiai tai daroma per mokesčius, fiskalinės priemonės ir ta, jau čia ekonomika vaidina savo vaidmenį. Jūs įliejate pinigus vienokiais ar kitokiais būdais ir gavę lėšų valstijos gali priimti savo sprendimus dėl vystimosi, gali išskirti vieną ar kitą miestą, sakykime, Bostoną to ne vienas ar kitas projektas yra vykdomas, Labai dažnai universitetai dalyvauja, tačiau stengiamasi sukurti ekonominės sąlygas. Taigi sanglauda įgyja visai kitą prasme, visiškai kitaip jie žvelgiama, kaip e, ponas e, Pamardžiai jau minėjau, e, nėra bendros strategijos visose valstijose, tačiau pavyzdžiui, inovacijų srityje yra daugybė dalykų, kurių niekuomet nesumatęs. Dirbtinis intelektas, na žinoma, gal čia aš asmeniškai esu neapsišvietęs ir ne, nepakankamai išsilavinęs, tačiau iš tikrųjų yra daugybė technologijų, kurios buvo ten išrastos, yra visa naujoji karta. Ir iš tikrųjų misija buvo labai įdomi. Nematau pono Miltenberg, čia, tačiau tai jis sugalvojo ten nuvykti ir iš tikrųjų misija buvo labai sėkminga. Ačiū. Labai ačiū, ar būtų dar pastabų? Ne. Šiandien iš tikrųjų ypatingų įvykių pilna mūsų darbo atvarkė ir ačiū visiems už tai, kad pasidalinote savo įspūdžiais apie misiją Vašingtonė ir Bostone. Mes baigėme svarstyti savo rytinę darbo atvarkę ir dabar noriu užduoti klausimą koordinatoriams. Ar mes galime renkti koordinatorių posėdį, taip pat ir politikos patarėjams šis klausimas yra skirtas. Ar galime dabar renkti koordinatorių posėdį, ar vis dėlto darysime pertrauką ir renksime koordinatorių posėdį 12 val. kaip buvome suplanavę? Penkios minutės. Politikos patarėjai, ar galime daryti penkių minučių pertrauką ir paskui tęsti darbą? Galite. Puiku, tuomet penkios minutės darysime pertraukėlę, o paskui bus koordinatorių posėdis. Ačiū.